arba šiandien arba ir sužinosite, kad šiandien arba rytoj nėra. Ir jeigu iki šiandien vakaro arba rytojaus nebus jokio prieštaravimo, tai šie protokolai bus patvirtinti. Taigi, antras pranešimas, koordinatoriai susitarė dėl to, kad mes balsuotumėm dėl visų pakeitimų elektroniniu būdu. Yra apie 850 balsavimo veiksmų atlikti ir tai, žodžiu, užtruks netrumpai. Na ir po valandos žiūrėsime, ar mums yra bent menkiausia galimybė užbaigti šiandien tą balsavimą tokiu būdu, nes jei šiandien nebaigsime, tai rytoj reikės tęsti. Rytoj dar numatyta pusė dienos posėdžio. Tačiau jeigu baigtumėm šiandien, tai tada galėtum staupyti šiek tiek rytojaus. Na, bet nuspręsime tai, kada ateis laikas. Trečias pranešimas. Kasparė, aš, tik, aš suprantu, kad jūs skubate, tačiau aš turiu kai ką pasakyti kolegoms. Taigi, jei balsuosime elektroniniu būdu, sakysiu taip, balsavimas pradėtas, balsavimas baigtas. Neklausinėsiu, ar baigėt ar nebaigėt balsuoti. Taigi, vis, mes esame transliuojami, taigi šipsokitės, jūs filmuoja. Tai reiškia, kad mes e, išoriai turime parodyti, kad mokame dirbti gerai, būkite malonus viens kitam, ypač man. Pasistengime nesimušti ir taip pakankamus problemų. Taigi noriu sužinoti, ar visi, kas turi balsuoti, yra susirinkę salėje ir padarysime bandomąjį balsavimą. Kad pasitikrintumėm, ar nėra per daug norinčių balsuoti, taigi prašau paprasčiausiai pradėti balsuoti. Balsuojame. Taigi elektroniškai tik tai balsuojame. Tie, kas neturi savo kortelio, negali balsuoti. Alberto, kokie rezultatai? 24 balsavo. Balsavimas baigtas beje. 24 balsavo, 18 už, 4 prieš, 2, 2 prieš, 4 susilaikė. Also, ich wiederhole nochmal von der PPE. Taigi, pirmininkas kartojo. 14 EPP. Taip, balsavimas baigtas, jau sakiau. Prašau visų EPP ir tik tai EPP narių dar kartą paspausti balsavimo mygtukus. Tik tai EPP, noriu vis tikinti, kad jūsų nėra per daug. Nei yra turinčių teisę balsuoti. Taip, matau 13 čia esančių. A, štai. Pirmininkė atvyksta. Taigi dabar socialistų prašau balsuoti. Socialistų frakcija. Balsuojame. Paspauskite mygtukus. Devini. Gerai. Na, su kitais jausam susitvarkiau. Puiku. Tuomet galime pradėti balsuoti. Jeigu bus bent vienu balsu per daug, tada skaičiuosime. Pradedam balsuoti. E, žodinio klausimo projektas dėl David Martin pranešimo dėl EB ir Kariforum ekonominės partnerystės sustarimo. Prieš pradėdami balsuoti, dar turiu jums vieną pranešimą. Taigi suprantate, kad pagal sustiprintą bedradarbiavimo procedūrą dirbame. Ir žinote, kas su AFKO e, nutiko, būtent dirbant pagal šią procedūrą. Klausimai susiję su DEVE komiteto kompetencija, dėl jų nebalsuosime. Tačiau vis tik norime pranešti, kad dėl B, C, D, E, F, G, I, K, L, M ir O konstatuojamosios dalies punktų 9 siūlo balsuoti už. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 21. Taip pat. Čia buvo tokia mano informacija. Džiaugiuosi galėdamas paremti DEVE komiteto požiūrį, bet man atrodo, kad į tą nuomonę to komiteto mes turėtume pripažinti visais atvejais išskyrus rezoliucijų atvejus. Anksčiau buvo priimta sprendimas bendradarbiauti pagal sustiprintą bendradarbiavimo procedūrą, o ne pagal nuomonės. Kaip tik atit, dėl to atitinkamai ir organizavome visus darbus. Taigi, visa kita, tai, kas ateina iš dėvė, e, dėl to nebalsuojama ir priimame kaip po savaime suprantamą dalyką. Also weil die Resolution damals in der Entscheidung der Konferenz der Präsidenten gesagt worden ist. Aiškinu. Pirmininkų suigos sprendimu buvo nutarta, kad abu komitetai kartu rengs rezoliuciją. Dėl šios priežasties mes dirbome pagal šią procedūrą, sustiprintą bendradarbiavimą. Tikiuosi, kad tinkamai atsakiau jūsų klausimą. O, o kita buvo pasakyta tik tai kaip informacijos dėliai iš dėvė komiteto pusės. Aš noriu tik informuoti apie tai, ką Deve pasakė. Dabar mes balsuosime dėl savo rezoliucijos dalies. Taigi, kaip sakiau, žodinio. Balsuosime dėl A kompromisinio pakeitimo. Kas už? U. Saimas pradedamas. Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. Vienu socialistu per daug, kažkas turi ištraukti savo kortelę. Wir äh, stimmen jetzt die Oral Question ab. Taigi balsuojame dėl žodinio klausimo. Kartoju, kolegos, mėly kolegos, Turime balsuoti dėl 850 punktų. Klausykitės pirmininką, aš galiu klysti, tačiau aš sakiau, pradėsime balsuoti dėl žodinio klausimo projekto kompromisinio pakeitimo numeris vienas, kuris yra pridėtas priedų prie dokumento. Dėl šito dabar balsuojame. pirmajame puslapyje. Parodyto. Žodinis klausimas, ponė vicepirmininkė. Nenorėčiau, kad nutraukinėtumėt darbą. Bet to jūs priklausote tai pačiai frakcijai, kaip čia esantis, ir, ir jūs turite savo koordinatorių. Taigi mes balsuojame dėl žodinio klausimo projekto kompromisinio pakeitimo numeris vienas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. 27 balsavo. 17 už 10 prieš. Priimta. Taigi dabar balsuosime rezoliucijos, dėl rezoliucijos projekto pakeitimo. Ne, pirmininkas atsiprašo. Ir dar kartą atsiprašo. Mel balsuosime dėl tokiu būdu pakeitė dokumentą, nes visi kiti pakeitimai buvo atsiimti. Taigi teikiu balsavimui visą žodinį klausimą. Balsuoti pradedame. EPP dabar vienu balsu per daug. Balsavimas baigtas. 23 už 2 susilaikė. Sveikinu. Deividai patvirtinta. Dabar pereisime prie pakeitimo rezoliucijos projektui. Pirmas pakeitimas balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. 25 už, taigi priimta. 17 pakeitimas, balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. 12 už 13 prieš atmestą. Okay, Entschuldigung. Wir kommen zum Änderungsantrag 18. Abstimmung eröffnet. 18 pakeitimas balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. 2 už 18 prieš 5 susilaikė. Dvidešimt pirmas pakeitimas balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dvidešimt trečias pakeitimas balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar 24 pakeitimas balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Ne, vėl yra vienas, vienu balsu per daug iš EPP. Dabar balsavimas baigtas. 14 už, 14 prieš. Atmesta. 26. Balsuoti pradedame. Saimas baigtas. 12 už 16 prieš atmestą. 30. Balsuoti pradedame. Visavimas baigtas. 17 už 11 prieš priimtą. 31. Balsuoti pradedame. Apštimum beendet. Balsavimas baigtas. 16 už 12 prieš priimtą. 32 pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Žodinis pakeitimas numeris vienas. Ar yra prieštaraujančių? Ne, tada balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Trisdešimt trečias pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Aš suprantu, kad mano balsavimo sąrašas truputėlį pasiklydęs. Nėra balsavimo dalimis čia. Gerai. Tada aš vadovaujuosi sekretariato sudarytų balsavimų sąrašų. Čia sekretariatas yra kompetentingas ir mano sąraše parašyta, kad ten nėra balsavimo dalimis. Nežinau, kokį sąrašą turi frakcijos, bet mano sąraše nėra jokio balsavimo dalimis. Ačiū, pirmininkė. Prašėme atskirai balsuoti, bet nežinau, kas atsitiko, žiūriu dabar į dokumentus ir matau, kad e, pažymėta, kad reikėtų atskirai balsuoti jau kurį laiką. Prašėme, kad būtų atskirai balsuojama, tai nežinau, kas čia atsitiko. Well, we now, Dabar jau balsavome prieš tai, viskas tvarkoj. Sekretariatas mane informavo apie tai, kad prašymas balsuoti dalimis buvo pateiktas po, po reglamentinio termino pakeitimų pakeitimų. Taigi aš turiu sekretariato sudarytą sąrašą balsavimo, jis yra vienintelis galiojantis. Ir, na, bet kokia atveju turime rezultatą ir dabar periname prie 30, 34 pakeitimo. Ai, dar su... Taip, 34 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 26 už. 35 balsuoti pradedame. <laughs> ja, ja. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. Priimta. 36 balsuoti pradedam. Balsavimas baigtas. Priimta. Pono papastamkos tai nusistebėjimas tik tai didėja su kiekvienu patvirtinimu. 37. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. 38. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 39 balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 40. Galim balsuoti blokų. 40. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Pirmikė, dėl 41 mes norėtume, kad būtų balsuojama dalimis, jeigu tik įmanoma. Taip pat norėtume taip pat balsuoti už atskirą teksto dalį, kurioje kalbama apie korupcija, kuri galėtų padaryti žalą. 41, sorry. Also. Sorry. Christopher, well then, 41 notes the large gap between the levels of public spending on agricultural subsidies. Štai už šitą dalį 41 mes norėtume balsuoti atskirai. Vorschlag. In meiner Abstimmungsliste steht das nicht. Pirmininkas, e, mano toks išmintingas būtų pasiūlymas. Balsavimo sąrašą nematau, e, jokio balsavimo dalimis, bet esu e, tolerantiškas žmogus, todėl e, traktuosiu jūsų pasiūlymą kaip žodinį pakeitimą. Ar yra prieštaraujančių? Jeigu ne, tai taip ir balsuosime. Taigi už pirmąją dalį balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Už antrąją dalį balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 42 pakeitimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 43. Prašome balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 44. Prašome balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar pereiname prie antrojo kompromisinio pakeitimo. Balsuoti pradedame. Pirmininkas pasteiso, vis tik balsuojame dėl DEV komiteto trečio pakeitimo. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Antrasis kompromisinis pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Trečiasis kompromisnis. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas pritarta. 50 pakeitimas atkrito, vadinasi, balsavime už 54. Balsavimas baigtas. Atmesta nedidelė persvara. 55 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 56 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 57 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 58 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Penktasis kompromisinis, prašom balsuoti. EPP e nutarė pritarti jam, kaip ir septintajam kompromisui. Čia aš tik noriu informuoti savo kolegas, kad mes uh, E, esame sutarę su ponu David Martins ir pritarsime penktam ir septintam kompromisams. Dėkuoju, pirminkė. Tvarkoju, vis tiek mums reikia dėl jo balsuoti, taigi dėl penkto kompromiso prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Kaip matote iš rezultato, jūsų pareiškimas pasitvirtino. Dabar pereiname prie šešto kompromiso. Prašom pasuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 64 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame pritarta. 67 pakeitimas dabar, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 68. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 69. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Septintasis kompromisinis pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 73. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 74. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 75. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 76 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Aštuntasis kompromisinis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Todėl dabar prie 77 pakeitimo periname. Prašom balsuoti. Vienu per daug. Dabar gerai, balsuoti baigiame. Pritarta. 80 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas pritarta. 81. Prašau balsuoti. EPPED frakcijoje vienu balsuojančiu per daug. Balsavimas baigtas pritarta. Deve ketvirtas pakeitimas, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 95 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas, atmesta. 82 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 83 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dešimtasis kompromisnis pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta nedidelė dauguma. 84 pakeitimas. Prašau balsuoti. EPPED vienu per daug balsuojančių. Balsavimas baigtas. Pritarta.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 šalia manęs aiškiai tą mato irgi. 11 kompromisinis pasiūlymas, prašom balsuoti. Ne, reikia dėl 84 dar kartą balsuoti. Man pasirodė, kad jau balsavome, bet sekretariatas prieštarauja, taigi balsuojame dėl 84. Balsavimas baigtas. Pritarta. Aštuntasis kompromisnis, ne, pirmininkas atsiprašo, vienuoliktasis. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar 87 ir 88 tapatus pakeitimai. Prašome balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 90 ir 91 pakeitimai. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar žodinis pakeitimas 20 pastraipai, ar yra prieštaravimo tam dėl to pakeitimo? Ne, vadinasi, prašau balsuoti dėl jo. Balsavimas baigtas. pasiūlymas atmestas. Dabar pereisime prie 92 pakeitimo. Ar yra prieštaravimų, kad balsuotume uh, už pakeitimus nuo 92 iki 97. Nėra prieštaraujančių, balsuosime už visus. Draugė? Ne, yra prieštaraujančių, vadinasi atskirai. Dėl 92 prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 93. Prašau balsuoti. Balsuoti baigime. Atmesta. 94. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 95. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 96. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 97. Prašome balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Devyniasdešimt aštuntas ir devyniasdešimt devintas tapatus. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame pritarta. Dvyliktasis kompromisnis pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. 14 už 14 prieš atmesta. Dabar balsuosime dėl šimtojo pakeitimo. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. 17 už pritarta. Dabar Deve komiteto pirmasis pakeitimas, e, regės jis dabar jau nebegalioja, reikia pasiteirauti sekretoriato, ar jis atsimtas ar ne. Tas pats su 104 balsuojam dėl 105, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta konstatuojamoji dalis A. Pirmas pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atkrenta. Antras pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atkrenta. Nepritarta. Trečiasis. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. F konstatuojamoji dalis, ketvirtasis pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Penktasis pakeitimas atsimtas, balsuojame dėl šeštojo. Balsuoti baigiame. Pritarta. Aha, konstatuojamoji dalis. Septintas pakeitimas, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Devint Šeštasis, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dešimtasis, prašome balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Vienuoliktasis, prašome balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Devintasis kompromisinis pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Tad dabar paskutinis balsavimas. Erika, žodis jums. Pirmininkė, gal galėtume padaryti dviejų minučių pertrauką, kad galėtume įvertinti padėtį. Pirmininkas, tvarkoj, bet kuri frakcija gali taip pasielgti balsavimas iš tikrųjų sunkus.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 17 už 12 prieš, susilaikiusių nėra. Priimta. Sveikinu, Davidai. Nepaisant visko, man susidaro toks įspūdis, kad tu ne iki galo laimingas, bet ką jau čia padarysi? Ne visai viskas vyko taip, kaip tu norėjai. Rekomendacijos projekto tvirtinimas. Vienas balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 15 už 13 prieš. Priimta. Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt. 16 darbo tvarkės klausimas. Europos bendrijos ir Dramblio kaulo kranto tarpinis ekonominės partnerystės susitarimas. Norėčiau užduoti klausimą. Pirmajai daliai mums prireikė 45 minučių. Ar tesim ir toliau? Tokiu būdu balsavimą? Gerai, kaip norite. Žodinis klausimas. Visų frakcijų pateikti pakeitimai, valsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Jeigu spaudysite mygtukus greičiau, tai ir su darbu greičiau susidorosime. Savai mes suprantame, kad negaliu baigti balsavimo, kol dar visi nebalsavo. Antras pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. Trečias pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. Penktas pakeitimas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Septintas pakeitimas pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. Devintas pakeitimas pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dešimtas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. Pradedame balsuoti dėl 11. Baigti, baigiame. Priimta. 12 pakeitimas pradedame. Baigiame. Priimta. 13 pakeitimas pradedame. Baigiame. Atmesta. 14 pakeitimas pradedame. Baigiame. Atmesta. 15 pakeitimas pradedame. Ponas Papastankos turi aiškeregio dovaną. E, Penk, 15 patvirtintas, 16 dabar. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 17 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. Galutinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. 17 už. Prieš niekas ne pasisakė ir 10 susilaikiusių. Toliau rezoliucijos pakeitim, e, pasiūlymo pakeitimai. Balsuojame už visus pakeitimus kartu. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Devintas pakeitimas. Baig... E, pradedame, baigiame, priimta. Dešimtas pakeitimas atkrenta, 11 taip pat atkrenta, 12 pirmoji dalis, kadangi balsuojame dalimis, pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. Antroji dalis 12 pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Kompromisinis pirmas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. Labai nedaug balsų persvara, bet atmesta. 19 pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Pone Stabdį. Uh, Aš manau, kad reikėtų patikrinti dėl žodinio pakeitimo, dėl kalba eina apie šį tekstą. actively coordinate with acp eu joint parliamentary assembly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 Man atrodo, kad tai, ką dabar ką tik pasakė, yra susijęs su šeštuoju kompromisu, mes gal per greitai čia dirbame. Man buvo pasakyta, kad tai yra antrasis kompromisinis pakeitimas. Tai dabar norėčiau padaryti trumpą pertraukėlę. Turime svečių, tai yra delegacija iš Ugandos delegacijos, nežinau ar ta delegacija pilna. Jai vadovauja parlamento spikeris Kadaka. Kol kas norėčiau pasakyti šiai delegacijai, kad balsuojame dėl įvairių pakeitimų. Mums labai džiugu, kad galite dalyvauti balsavime. būtent balsuojant dėl EB ir Dramblio kaulo kranto tarpinio ekonominės partnerystės susitarimo dėka šio vizito galėsite susidaryti vaizdą, kaip čia vyksta darbas. Taigi antrasis kompromisas dirbame toliau, balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Priimta. 25 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 26. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 28. Pradedame. Balsuoti baigėme. Atmesta. 29 pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 30 dalimis pirmoji dalis. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas, atmesta. 31. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas, atmesta. 32. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 33 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas atmesta. 34 pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 35. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. 36. Pradedame. Baigiame. Priimta. Žodinis pakeitimas. Ar turite pastabų? Pastabų nėra. Tuomet balsuojame. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 39 pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. 40 atkrinta. Trečiasis kompromisinis pakeitimas balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmestas. 44 pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 45. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Pirmasis žodinis pakeitimas, ar turite pastabų? Tuomet pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Labai nedidelė persvara, bet atmesta. 46 pakeitimas. Baigime balsuoti. Atmesta. Penktasis kompromisas. Pradedame balsuoti. <clears throat> Baigiame. Trylika už trylika prieš atmesta. 52 pakeitimas. Pradedame balsuoti. 51 eina į e, tuos pakeitimus, kurie surašyti į bendrą. Dabar dėl to nebalsavom ir dabar dėl 52 balsuojame. Balsavimas baigtas. Primta. Erika, taip. Pritant. Na, problema yra tokia. Penktasis kompromisinis pakeitimas buvo atmestas, tačiau dėl 51 vis tik tais balsuoti galima. Bent jau taip mano balsavimo sąraše yra parašyta, kad tai apima balsavimas, grupinis balsavimas, balsavimas blokų e, ir dėl to nebuvo balsuota. Kažkodėl tai. Dabar pereiname prie 54. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Dalimis dėl 59. Pirmoji dalis pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Antroji dalis pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 60 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 61 pradedame. Baigiame. Priimta. 62 pradedame. Baigiame. Priimta. 64 pradedame. Baigiame. Atmesta. 65 pradedame. Balsuojame dėl 65. Baigiame. Atmesta. 66. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 69. Pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 70. Pradedame balsuoti. Balsuojame, balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimtas. Septyniasdešimt trečias. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Ketvirtasis kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Septyniasdešimt penktas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 76 <clears throat> pradedame. Baigiame. Priimta. 78 pradedame. Baigiame. Atmesta. Šeštasis kompromisas. Būtent Dabar turėtų įsiterpti žodinis verti pakeitimas. Ar turite pastabų? Taigi balsuojame su tokiais pakeitimais dėl to žodinio pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 86 pakeitimas pradedame. Netikrai, sako pirmininkas, neperšokau puslapio. Tikrai dėl 86 dabar balsuojame. Ir jis atmestas. 87 pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 88 pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 89 pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 90 pradedame. Baigiame. Atmesta. Konstatuojamosios dalys dabar. Pirmasis pakeitimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. Antrasis atkrinta, trečiasis pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas, atmesta. Ketvirtasis pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas, priimta. Šeštasis Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Aštuntasis. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Septintasis. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas priimta. Dabar pereikime prie galutinio balsavimo. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Šešiolika už vienuolika prieš. Priimta. Pereiname prie 17 darbo tvarkios klausimų. Abe ir Centrinės Afrikos Respublikos tarpinis ekonominės partnerystės susitarimas. Taigi, žodinio klausimo projektas visų pirma bus svarstamas kompromiso. Tekstas atitinka pirmąjį priedą. Taigi balsavimas pradedamas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Trylika tai už keturiolika prieš. Nepritarta. live. Also ich werde vom Sekretariat gerade darauf hingewiesen, aber das können wir jetzt eh nicht ändern, dass dadurch... Sekretariatas man praneša ir mes galėsime pastikrinti. Minutėlę prašyčiau, sako pirmininkas. Pasiklausykite manęs minutėlę. Kadangi kompromisui nebuvo pritarta, gali atsitikti taip, kad pradinis dokumento tekstas viršis 25 e, reglamentinius puslapius ir, bus, ir iš vis nebus priimtinas. Tuomet atsidursime šis tuščiomis rankomis. Rezoliucijos pasiūlymo projektas. Trečiasis kompromisas. Balsavimas pradedamas. Lygiam. Priimta. 13 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 14 už 13 prieš.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 prie žodinio klausimo. Ačiū, ponė vicepirminkė, kad ir priminėte man. Turime sugrįžti prie žodinio klausimo projekto ir nu, balsuoti dėl tokio viso projekto teksto. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Tuomet 15 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. 16. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 17. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. 18 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Pirmas žodinis pakeitimas. Kas prieštarauja? Taip. Pirminkė, turiu prieštaravimą. Dėl prieš šį žodinį pakeitimą, tai iš tiesų yra nauja pasripa ir ji jau įtraukta kitur, bet to jis buvo patiktas nelaiku. Pirmininkas. Na, kadangi yra prieštaraujančių, tai žodinio pakeitimo nebus. Balsuosime dėl 19 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 21. Balsuoti pradedam. Balsavimas baigtas. Priimta. 23. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. 24. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. 25 pakeitimas dviem dalimis. Pirma dalis balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Antra dalis balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. Šeštas pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. 27 dalimis. Pirma dalis. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. Antra dalis balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. Vos vos. 28. Pradedam balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 29 pradedam balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 30 balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. 31. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. Devintas kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. 35 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. 36. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. 37. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. 38. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. Ketvirtas kompromis pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. Penktasis kompromisinis pakeitimas. Pradedam balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Šeštasis kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 45. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. Ar galite greičiau spadėti mygtukus, nes tikrai labai ilgai viskas trunka. 46. Balsuojame. Atsiprašo, pirmininkas jis atkrenta 46. Tuomet. Taip, taip. Taip, taip ir sakiau, sako pirmininkas. Atsiprašau. Taigi septintasis kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 14 prieš, 14 už. 48. Pradedam balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 32. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 51. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 52. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. Penkiasdešimt trečias atkrenta, tik penkiasdešimt ketvirtas taip pat. 55. Pradedam balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 56. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 57. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. 60. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 61. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. Žodinis antrasis pakeitimas yra prieštaraujančių. Balsavimas pradedamas. Pasavimas baigtas. 14 už 14 prieš atmesta. 64 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dešimtasis kompromisas. Pradedame balsuoti. Priimta. 68. Pradedam balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 69. Pradedam balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 70. Pradedam balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 71 atkrenta, tada 72 balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. 74 balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. 75 balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. 76. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Aštuntas kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 20 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 78 balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. 79. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. 61. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Lygių balsų. Atmesta. 82. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. Tas pats žodinis kompromisas. Dar, vėl, dar vienas žodinis pakeitimas dėl antro kompromiso. Ar yra prieštarančių tam žodiniui pakeitimui? Prieštarauju dėl tų pačių priežasčių, kaip ir anksčiau sakiau. Na, žodiniam pakeitimui nepritarta, tuomet balsuojame dėl antrojo kompromisinio pakeitimo. Balsuoti pradedame. Mėly kolegos, panas Harif pas, pasakė, kad prieštarauja žodiniam pakeitimui, kadangi yra prieštaravimas, tam, kad būtų teikiamas žodinis pakeitimas, dėl jo nebalsuojama. Dėl to balsuojame dėl antro žodinio kompromiso, atsiprašau. Ir dabar balsavimas pradedamas dėl antrojo kompromiso. Balsavimas baigtas. Atmesta vienu balsu. Ponas Karnerau. Aš balsavau už antrąjį kompromisą, nesuprasdamas, kad mes naudojamės terminais, kuriuos pasiūlė vystimosi komiteto tarptautinės priekybos uh, skyrius, tarkime taip. E, tie terminai ne vis, ne, ne tikrai nekorektiški, ypač tokiame, tokioje asamblėjoje kaip mūsiškė. Tikrai, manau, ispaniškas tekstas ne, ne visiškai atitinka angliškais, daug aištesnis, bet kokiu atveju kompromisu nebuvo pritarta. Taigi dabar nebūtina čia uh, ilgiau dėlsti ties šio klausimu, taip? 22 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 83 atkrenta ir 85. Taigi dabar reikia balsuoti dėl pirmo pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Antras pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Kompromisinis kom, pakeitimas numeris vienas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. Šeštasis, septintasis ir aštuntasis e, tapatus pakeitimai balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. Dešimtasis pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Žodinis trečiasis pakeitimas. Yra prieštaraujančių dėl to pakeitimo? Nėra. Tuomet teikiu balsavimu šį pakeitimą. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Kągi, balsuojame dėl viso. Tokiu būdu patikrinta rezoliucijos teksto balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 25 už, 3 prieš, niekas nesusilaikė, taigi pritarta. Sveikinu pranešėją zu Kollegen Arif sagen. Er hat ja dafür gestimmt. Und damit kommen wir jetzt zu den Economic Partnership Agreements. Pereiname prie Europos bendrijos ir Ganos ekonominės partnerystės susitarimo. Pradėsime dėl klausimų žodžių projekto. Galime balsuoti drauge už visus pakeitimus. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Tad dabar turime perėti prie kompromiso, tai Pirmasis priedas jūsų balsavimo sąraše. Balsuoti pradedame. E, pirmininkas pasitaiso žodinis pakeitimas pirmajam priedui. Pirmininkai, galėčiau pasakysiu štai, kad e, stengdamėsi surasti sutarimo ir geros valios komitete, aš pateikiau vieną žodinį pakeitimą tam kompromisiniam tekstui. Tad jeigu primtume žodinį pakeitimą, tai APP e, frakcija balsuotų už. E, jūs minėjote, kad reikia balsuoti dėl kompromisinio teksto, bet be to žodinio pakeitimo mūsų frakcija balsuotų prieš. Uh, E, mes pateikėme čia tą tekstą, jeigu norite, galėčiau jį perskaityti. Ar, ar visiems yra aišku, ką aš noriu pasakyti? Na, man atrodo, aišku, man pakliuvo ne tas balsavimo sąrašas, dar jis nebuvo pataisytas, todėl aš ir nepateikiau žodinio pakeitimo balsavimui. Dabar aš ir kviečiu balsuoti dėl žodinio pakeitimo pirmajam priedui Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Todėl dabar kompromisas atkrenta ir periname prie galutinio balsavimo iš karto. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Vadinasi, dabar pereisime prie pasiūlymo dėl rezoliucijos projekto. Dabar be 25 minučių 5 valanda Ir reikėtų pasirauti, ar toliau balsuosime kaip iki šiol. Dirbame iki 18.30, o rytoj galėsime tęsti nuo 9 iš ryto. Na, dirbkime kaip dirbę, pamatysime. Dabar e, balsuojame draugė. Už keletą pakeitimų prašome balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar pereiname prie antrojo pakeitimo. E, pirmininkas e, pasitaisiau, galima jį pateikti plenarinėje sesijoje ir galima bus balsuoti tenai. Bet dabar čia jau pateikta ir turime balsuoti tokias taisyklės. Antras pakeitimas. Balsuoti pradedame. E, Pirinkas atsiprašo, kompromisinis pakeitimas numeris atmesta. 92 pakeitimas. Prašome balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Pansodė. Čia reikia aiškumo įnešti, ko gero dėl mano kalties buvo neaišku, ar nebalsavome dėl galutinio klausimo žodžiu su pakeitimais. Taip, atrodo, balsavome. Taip, balsavome. Taigi, tęsime darbą. 32 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 33. Prašome balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 34 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 36 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 37 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 39. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 40. Balsavimas pradedamas. Balsuoti baigiame. Atmesta. 41 pakeitimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 42 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 43 pakeitimas, prašau balsuoti. Pirmininkas atsiprašo. Dabar e, penktoji pasraipa originalus tekstas. Čia sakoma, kad atskirai prašoma balsuoti iš MPPDE e frakcijos pusės. Mūsų neinformavo, ar galima bus dalimis balsuoti, gal frakcijos atstovai paaiškintų. Mano balsavimo sąraše parašyta penkta pastraipa, originalus tekstas, EPP ED frakcija prašo atskiro balsavimo dalimis, bet visiškai nesuprantu, ties katra vieta tos dalės išsiskiria. Taigi balsuokime kaip yra. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dabar 43 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 44 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas, Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Keturiasdešimt penktas pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 49 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 50. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 51. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. E, dabar turime balsuoti dėl 52. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 54. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 55 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 56 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 57 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 58 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 60. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 59 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 62. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 62. Prašome balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Penktasis kompromisinis pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 65. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas pritarta. 66 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Šeštasis kompromisinis pakeitimas. Prašome balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Septyniasdešimtasis pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 75 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsuoti baigiame. Atmesta. 76. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 77. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 78. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atkrenta. 79. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 80. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 81. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 82. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atkrenta 83. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 85 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame atmesta. 85. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 86. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 87. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 88. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar trečiasis kompromisinis pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 90. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atkrenta. 93. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 94. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta taip pat. 95. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Taip pat atmesta. 96. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 97. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 98. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 99 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Šimtas pirmasis pakeitimas. Prašau balsuoti. Šimtas pirmasis. Balsuoti baigiame. Pritarta. Šimtas antrasis. Prašau balsuoti. Šimtas antrasis. Balsuoti baigiame. Atmesta. Šimtas ir trečiasis. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. At, atmesta. 104 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 105 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 107 pakeitimas. Balsuojame. Prašau, norėtumėte žodžio. Aš norėčiau, kad mes truputį nuosekliau e, tą pranešimą prengtume. Norėčiau pasiūlyti tokį pat pakeitimą kaip Robertas anksčiau, jeigu pamenate. Jei nepamenate, galėčiau ir pakartoti. Pirmininkas ne, kartoti nereikia. Ar yra prieštaraujančių tam žodiniam pakeitimui, kurį anksčiau perskaitė Robertas, nėra prieštaravimų, vadinasi, balsuosime už šį pakeitimą su pataisymais. Ne, bet prieš tai 107 rezultatus turėtume pasitikrinti. Taigi, e, balsuojame dėl 107. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Taigi dabar pereiname prie septintojo kompromisinio pakeitimo. Ne, dar ne. Ne, dabar reikia pažvelgti į trečiąjį sąrašą, vadinasi, dėl septintojo kompromisinio pakeitimo turime balsuoti, kuris pateikiamas kaip žodinis pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. O dabar einame prie pirmojo kompromisinio pakeitimo. Pradame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Pereiname prie konstatuojamosios dalies. Trečiasis pakeitimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Ketvirtas pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atkrenta. Penktas pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pakeitimai pritarta. Septintas pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Aštuntas pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar pereisime prie 18 pakeitimo. Pirmininkas atsiprašo dėl 10 pakeitimo. 10 balsuoti baigiame. Atkrenta. 15 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Taigi dabar šešioliktasis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Septynioliktas pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 18 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 19. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 20 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 22 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atkrenta. 23 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 26 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar turime pakeitimą numeris vienas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Vadinasi, galime perėti prie galutinio balsavimo. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. 17 už, 4 prieš, 6 susilaikė. Tai reiškia, kad patvirtinta. Sveikiname pranešėjo pona Fjellner. Dabar perėsime prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra 19 punktas. Europos bendrijos ir Pietų Afrikos vystimo bendrijos valstybių laikinasis partnerystės susitarimas. Brangus kolegos, mūsų posėdis vyksta iki 18.30. Nei daugiau, nei mažiau, taip ir balsuosime. Jeigu kas liks, bus perkelta į rytojų. Dabar 19 klausimas pagal darbo atvarkę. Robert Sturdy yra pranešėjas, balsuojame dėl pakeitimų, žodinių pakeitimų. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Taigi pas mane lentelėje yra, nus, lentelė yra nuspalvinta juodai, bet vis tik tais reikėtų galutinį balsavimą dabar pravesti. Pradedame. Dėl pakeist, balsuoti dėl pakeisto dokumento. 15 už 11 prieš, vienas susilaikęs, priimta. Pereiname dabar prie rezoliucijos. Pirmas, e, trečiasis kompromisinis pakeitimas pradedame. Baigiame. Priimta. Dvidešimtasis pakeitimas pradedame. Baigiame. Priimta. 21. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 22. Pradedame. Baigiame. Priimta. 23. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 24. Pradedame. Baigiame. Priimta. 25. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 26. Robertai, atsiprašau. Ačiū, pirmininkė. Žodinis pakeitimas. Dėl 26 turėtų būti balsuojama dalimis. Taip iš tiesų kiekvienas gali pateikti panašų prašymą. Balsuosime dalimis. Pirmiausia, pirma dalis. Pradedame balsuoti dėl pirmosios dalies, kas už. Baigiame balsuoti. Priimta. Antroji dalis. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Periname prie 28 pakeitimo. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. 29. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 30 pradedame. Baigiame. Atmesta. 31. Pradedame balsavimą. Baigiame. priimta. Trisdešimt trečias. Pradedame. Baigiame. Priimta. 34 pradedame balsavimą. Baigiame.

bet vis tik tais reikėtų už jį balsuoti. Also, bei mir in der Liste steht false if amendment 31. Mano sąraše parašyta, jeigu 31 priimama, atkrinta. Tačiau sekretoriatas man sako, kad jūs teisus. Aš šiaip ar taip laikausi to sąrašo, kurį gavau bet bet kokiu atveju gerai, kad mano dėmesį į tai atkreipė. Grįžtame atgal ir dabar balsuojame dėl 32 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 35. 35 pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta vieno balso skirtumu. Dabar pereiname prie 36. Tai yra žodinis pakeitimas. Ar turite pastabų? Nematau, kad būtų pastabų, taigi balsuojame. Pradedame. Baigiame balsavimą. Priimta. 37 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Baigiame priimta. Robertai, prašau. Deja, kalbėtojas nesijungęs mikrofono. Taigi, laikykimės logikos. Noriu pasakyti, kad mano pradžioje pateiktas pakeitimas taip pat taikomas ir čia, jeigu nėra pastabų. Kągi, ar turite pastabų, klausė pirmininkas. Ne, nematau, kad kas nors norėtų pasisakyti, taigi balsuojame dėl dešimto kompromiso atsižvelgiant į žodinį pakeitimą. Balsavimas pradedamas. Baigiame balsuoti. Priimta. 40 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas, atmesta. 42. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 43. Baigiame balsuoti. Atmesta. Kompromisinis penktasis pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. 47 pradedame. Baigiame. Atmesta. 48. Robertai. Vėl neįsijungęs kalbėtojas mikrofono. Taip iš tiesų, sako pirmininkas, balsuojame dalimis dėl 48 pirmoji dalis. Pradedame. Baigiame. Priimta antroji dalis. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 49. Pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Šeštas kompromisas. Pradedame balsuoti. Pradedame, e, tai yra baigiame balsuoti, priimta. Septintas kompromisinis pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame, priimta. 57. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 58 dalimis. Pirmoji dalis. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. Antroji dalis. Pradedame. Baigiame. Atmesta taip pat. 59 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 60. Prašau pradėti balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Kompromisinis pakeitimas numeris 8. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 63 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 64. Pradedame. Baigiame. Priimta. 65. Pradedame. Baigiame. Priimta. 66. 67. E, iškrenta Taigi balsuojame dėl 68, pradedame. Baigiame. Atmesta. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 70 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas 71. Pradedame. Baigtas balsavimas. Atmestas. 7. 72, 73 identiški pakeitimai pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 74 pakeitimas pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. Kompromisinis devintasis pakeitimas pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. Septyniasdešimt aštuntas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. Aštuoniasdešimt pirmas. Pradedame. atmesta. 82 pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Žodinis pakeitimas. Ar turite pastabų? pastaba. Tai yra naujas pakeitimas, kaip žodinis e, pakeitimas pateiktas, tačiau jau kiti pakeitimai jį atspindi. Aš noriu pasakyti, ar, tu, ar čia turite kokiu nors pastabų, jūs sakote taip arba ne. Taigi atkrinta tas žodinis pakeitimas. Pirmoji. E, tai yra dabar konstatuojamosios dalis. Pirmasis pakeitimas. Balsavimas baigtas. Priimta. Antrasis pakeitimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečiasis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Vis mažiau ir mažiau dalyvių, jeigu teisingai suprantu skaičių, sako pirmininkas. Pirmasis kompromisinis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Šeštas pakeitimas dalimis. Pirmoji dalis balsuojame. Pradedame. Pradedame. Baigiame. Priimta pirmoji dalis, antroji dalis. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Kompromisinis pakeitimas numeris 2. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Dešimtas pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. 11 pakeitimas pradedame. Baigiame. <clears throat> Priimta. 12 pakeitimas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 13 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. 14 pakeitimas. Pradedame. baigiame. Labai ačiū už sausainius, sako pirmininkas. Primta. Galutinis balsavimas. Galutinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. 17 už 10 prieš vieną susilaiko priimta. Sveikinu Robertą. Na ir dabar Perėsime prie 20 darbo atvarkės punkto. Žodinio klausimo pasiūlymas. Tikiuosi, kad turit tinkamą sąrašą. Balsuosime dėl frakcijų patikto pakeitimo bloko. Balsuotim pradedame. Balsavimas baigtas. Nepritarta. Pirmas pakeitimas irgi į tą patį pakeitimą bloką. Ai, balsuojame. Balsavimas baigtas. Das abgelehnt. Nepritarta. Antrasis pakeitimas dviem dalimis. Pirma dalimis. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Antra dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Na, nu, trečias pakeitimas. Balsuoti pradedame. Visavimas baigtas. Priimta. Balsuojame dėl viso žodinio klausimo teksto. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Iš karto sveikinu autorių. Taigi, toliau rezoliucijos projektas, visų pirma, pakeitimų blokas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Nepritarta. 16 pakeitimas balsuoti pradedame. Zamas baigtas pritata. 43. Trim dalimis. Pirma dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta antra dalis. Balsuojame. Balsa... Taip, balsuojame. Balsavimas baigtas. Nepritarta. Trečioji dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Septynioliktas pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta 18, balsuojame. Samas baigtas. Priimta. 19, balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. 20 balsuojame. Balsavimas baigtas. Nepritarta vienu balsu. 21 dviem dalimis. Pirmoji dalis balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta antroji dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Nepritarta. 22. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Nepritarta. Žodinis pirmasis pakeitimas yra prieštaraujančių. Nematau, tuomet balsuojame. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 23. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 25. Trys dalis. Pirmoji dalis. Balsuojame. Balsuoti baigime. Pritarta. Antroji dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Trečioji dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 26 balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 27. 28 balsuojame. Balsavimas baigtas, pritarta. 28. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 29. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Nepritarta. Trečiasis žodinis pakeitimas. Ar yra prieštaravimų? Ne, tuomet balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 30. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 31. Balsuojame. Pasavimas baigtas. Pritarta. 32 pakeitimas. Balsuojame. Pritarta. 33 balsuojame. Pasavimas baigtas. A, nepritarta. 34 dalimis, pirmoji dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas, pritarta. Antroji dalis, balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 35. 35. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 36. Balsavimas baigtas. Pritarta. 37. Balsuojame. Dvidešimt septintas balsavimas baigtas. Nepritarta. 38. Balsavimas baigtas. E, pradedamas. Jau man skauda pirštus, sako pirmininkas. Balsavimas baigtas. Nepritarta. 38. 39. Taip pasitaiso pirmininkas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta 40. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 41. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 42. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 47. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Nepritarta. 48. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Nepritarta. 49. Balsuojame. Balsavimas baigtas pritarta. 51. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Nepritarta. 53. Balsavimas baigtas. Nepritarta. 54. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. 56. Sako pirmininkas. Pirmininkas atsiprašo. 55. 55. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Nepritarta 56. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Nepritarta. 57. Balsuojame. Balsavimas baigtas. pritarta, 58. Balsavimas baigtas. Pritarta. 59. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Nepritarta. 61. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Nepritarta. 24. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 62 pakeitimas e, atkrenta tokiu būdu. Ten tuomet. E, balsuojame dėl originalaus, dėl pradinio. Perikime prie 63 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Nepritata. Šimtas. 70 pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas nepritarta, 71. Balsavimas baigtas. Nepritarta. 72. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Nepritarta. 73. Pradedam balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 74. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Nepritarta. 75. Balsuojame. Ne, 74 nebuvo pritarta, dėl to dėl 75 balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 76 atkrenta, 77 ir 87 taip pat atkrenta, dabar 78 balsuojame. Balsavimas baigtas. Nepritarta. 79 balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 80. Pradedam balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 81. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 92. 82 atkrenta. Antras pakeitimas žodinis. Ar yra prieštaraujančių? Ne, nematau. Tuomet balsuojame. Dėl antrojo žodinio pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Nepritarta. 84 balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta. E, kompromisinis pirmas pakeitimas. Balsuojame. Robertai, tau klausimas buvo užduotas. Tas pats žodinis pakeitimas? Taip. Aš atstovauju šį žodinį pakeitimą, kaip ir anksčiau. Mes balsuojame dėl pakeisto kompromisinio pakeitimo. Balsuojame dabar. Balsavimas baigtas. Pritarta. 102 pakeitimas, balsuoti pradedame. Šimtas penktas, sako pirmininkas. Basavimas baigtas. Devyniasdešimt penktasis. Balsuoti baigiame. Atmesta. 99. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 101. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 106 dabar. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 107 balsuojame. Balsavimas baigtas. Nepritarta. Pirmas pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Antras pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Nepritarta. Trečias. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Nepritarta. Taip, taip, jūs buvote teisus tikrai. Ketvirtas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Penktas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Nepritarta. Šeštas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Septintas. Balsuojame. Balsavimas baigtas pritarta. Aštuntas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Devintas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dešimtas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Nepritarta. 11. Balsavimas baigtas. Pritarta. 14. Balsuojame. Balsavimas baigtas. nepritarta. Tad balsuojame dėl rezoliucijos teksto. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. 16 už 9 prieš. Pritarta. Užbaigėme reikalus su šio darbo tvarkės punktu. Dabar 21 darbo tvarkės punktas. Na, o dabar galėtume padaryti trumpą pertraukėlę, kad e, galėtume atlikti viską, ką norime ir paskui už 3 minučių toliau tęsime darbą.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 So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Taigi, mėly kolegos, dabar atrodo turime neblogą šansą šiandien ir pabaigti balsuoti. Todėl norėčiau, kad susėstumėte kuo greičiau So, wir fahren jetzt fort. Bitte. Ir dabar greitai susėdę, pradėkime balsuoti dėl kolegos Kasparį pranešimo. Pradėsime vėlgi balsuoti dėl klausimo žodžių teksto. Panas Prinikė, ar negreičiau būtų dabar, jeigu rankomis balsuotume, o ne elektroniškai? Pirmininkas, matau, kad kai kas pritarė tam, pabandysime nenaudoti elektroninio balsavimo kortelių, pažiūrėsime, ar greičiau seksis. Taigi, e, turime kuo greičiau bandyti, bent jau išbandyti. Taigi, pirmas ketvirtas e, pakeitimai, kas už, balsavome kartu, kas prieš, atmesta. Jeigu norite tikrintis, tada man pasakykite. Antrasis pakeitimas kas už, kas prieš, atmesta. Trečias pakeitimas, dvi dalis, kas už pirmąją, prašom balsuoti, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta pritarta. Šeštasis, kas už, kas prieš, pritarta. Septintasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atkrenta galutinis balsavimas. Prašom balsuoti elektroniškai, balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. 22 už, vienas prieš, vienas susilaikė. Pritarta. Vadinasi, pereiname prie pakeitimų rezoliucijos projektui. Dabar balsuosime unblock už keletą pakeitimų. Kas už? Kas prieš? susilaikė atmesta. 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 24 kas už, prieš, susilaikė pritarta. 26, kas 26, 7 kartu, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 28, kas už, prieš, susilaikė atkrenta žodinis trečiasis pakeitimas, ar yra prieštaraujančių, nėra kas. Tvarka tada balsuosime dėl trečio žodinio, kas už prieš susilaikė pritarta. Dabar 29 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 30 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 31 kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 33 kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 34 kas už, a, atkrenta, 35 dvi dalis už pirmąją, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš, sulaikė, atkrenta. 36. Žodinis pakeitimas, ar būtų prieštaraujančių, nėra. Balsuojame, kas už. Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 38. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 40. Kas už? Kas prieš susilaikė? Reikia pasitikrinti. Balsuojame dėl 40. -ojo. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. 10 už 15 prieš aiškiau nei maniau. 61. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 42. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 43 ir 4. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta. 46. Kas už? kas prieš, susilaikė atmesta. 47 dvi dalys už pirmąją. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 48. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 81. Dvi dalys už pirmąją, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Antroji dalis, kas už, atkrenta. 49. Kas už prieš susilaikė pritarta. 50 ir 51. Kas už prieš susilaikė pritarta. 52. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 53 kas už, prieš susilaikė atkrenta. Penkiasdešimt ketvirtas pirma dalis už prieš susilaikė pritarta, antroji dalis kas už prieš susilaikė atkrenta. Pirmasis žodinis pakeitimas, ar yra prieštaraujančių, nėra, kas už, kas prieš, atsilaikė, pritarta. 59, kas už, prieš, susilaikė, atkrenta. Antrasis žodinis pakeitimas, ar yra prieštaravimų, nėra. Balsuojame, kas už, kas prieš, atsilaikė, pritarta Pritarta. Dabar 62, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 63, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar balsuosime dėl pirmojo kompromisinio pakeitimo. Robertai, man regis, kad dar kartą nori pasiūlyti tokį pat žodinį pakeitimą kaip anksčiau. Tvarkoj, balsuojame, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Keletas kitų atkrito. 69. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atkrito. 71. Kas už? Prieš. Dabar kas prieš, kas susilaikė, pritarta. Gerai, dėl 71 dar kartą balsuokime. Balsuojame elektroniškai. Balsuoti baigiame. 11 už 15 prieš atmesta. Dabar 72. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. Dabar balsuosime dėl 77. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 78. Kas už? Prieš susilaikė, pritarta. Trečiasis kompromisinis pakeitimas. 78. Norite, kad dar kartą balsuotume pasitikrinti? Prašau. Balsavimas baigtas. 16 už 10 prieš. Taigi trečiasis kompromisinis pakeitimas. Kas už? kas prieš sulaikė pritarta. Aštuoniasdešimt antras, kas už prieš susilaikė atmesta. Aštuoniasdešimt penktas, kas už prieš susilaikė pritarta. 87. Kas už? Kas prieš? susilaikė at, atmesta. 88. Kas už? Prieš susilaikė. Pritarta. 89. Kas už? Prieš. Pritarta. 92. Kas už? Už. Prieš. Norėtume. Reikėtų pasitikrinti. 92. Prašom balsuoti elektroniškai. Balsavimas baigtas. 12 už 14 prieš. Atmesta. 93. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Panašiai kaip ir ankstesnių atmesta. 95. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 95. Kas už? prieš, susilaikė, atmesta. 96, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 97, kas už, kas prieš, susilaikė. Norėčiau patikrinti, balsuojame elektroniškai dėl 97. -ojo. Balsavimas baigtas. 11 už 15 prieš. Atmesta. 98 kas už prieš susilaikė. Atmesta 99 kas už prieš susilaikė. Atmesta. Šimtasis kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. Šimtas pirmasis kas už prieš susilaikė atmesta 103, kas už, prieš, susilaikė, atkrenta 104, kas už, kas prieš, susilaikė, atkrenta 105, kas už, prieš, susilaikė, pritarta 109, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta 110, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 111, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 113 pakeitimas, žodinės pakeitimas, ar yra prieštaraujančių, nėra, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Konstatuojamoji dalis. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Trečias, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Antrasis kompromisinis, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atkrenta. Dešimtas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Dvyliktas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Tryliktas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Penkioliktas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Šešioliktas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 17. Kas už, prieš, susilaikė pritarta. 8, 19. Kas už, prieš, susilaikė atkrito. 21. Kas už, prieš, susilaikė pritarta. 22. Kas už, prieš, atkrito, atmesta. Pirmasis, kas už, prieš susilaikė pritarta. Vadinasi, pereiname prie galutinio balsavimo. Dėl rezoliucijos projekto balsuojame elektroniškai. Prašome balsuoti. Balsavimas baigtas. 16 už 2 prieš 7 susilaikė. Tai reiškia, kad projektui pritarta, sveikiname poną Kasparį, tikiuosi jis liks patenkintas. Niekad nesitikėjau, kad mums pavyks, bet atrodo, kad vis tik pavyks pabaigti balsavimą šiandieną. Jeigu reikėtų lažintis, būčiau lažybas pralošęs. Dabar pereiname prie 22 punkto. Pirmiausia, žodinis pakeitimas. Ar turite pastabų? Žodinių pastabų nėra, tuomet balsuojame dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, patikrinsiu, patikrinsiu antrąją dalį pirmojo žodinio pakeitimo balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. 11 už 15 prieš atmestą. Antrasis žodinis pakeitimas, ar turite pastabų, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Dabar pereikime prie galutinio balsavimo. <clears throat> Kas už? Elektroninis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. 25 už, 1 prieš, priimta. Dabar pereikime prie rezoliucijos projekto ir balsuosime nuo praneš... E, pakeitimų blokų. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 14 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 15 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 16 už, prieš, susilaiko priimta. Kompromisas numeris 2, kas už prieš susilaiko priimta. 18 už prieš susilaiko atmesta. 20 už prieš susilaiko. Aukštai kelkite rankas, kas už. 20, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Trečiasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 22, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 23, už, prieš, susilaiko priimta. 24, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dvi... Žodinis pakeitimas numeris vienas. Ar turite pastabų? truputėlį prašau rimties salėje. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko priimta? 25. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Pasigailėkite manęs, panas Jero. 26 už prieš susilaiko Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Dėl 26 pradedame. Balsavimas baigtas. 15 už 11 prieš priimta, 27 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 29 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 30 už, prieš susilaiko priimta, 31 dalimis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, o žodinis pakeitimas nulis 2. Ar turite pastabų? Taigi 32 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 33 už, prieš susilaiko priimta, 34 už, prieš, už, kas už, kas, sus, kas prieš, kas susilaiko priimta. Taigi pakartokime balsavimą, nes atrodo biški truputį per greitai. 34 pakeitimas. Kas už 34? Už 33 tikrai balsavome. Bet pakartokime dar kartą. 33 dar kartą. Kas už 33? Kas prieš, kas susilaiko priimta. 34. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Trisdešimt penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Trisdešimt šeštas, už, prieš susilaiko priimta, 37 už, prieš susilaiko priimta, 38 už, prieš susilaiko priimta, 39 už, prieš susilaiko atmesta, 40 už, prieš susilaiko atmesta, 41 už, prieš susilaiko Pasitikrinkime dėl 41. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 14 už 11 prieš priimta. 42 už prieš susilaiko priimta. 43 už prieš susilaiko atmesta. 44 už prieš susilaiko priimta. 46 už prieš susilaiko atmesta. 47 už prieš susilaiko priimta. 49 už prieš susilaiko priimta. Žodinis pakeitimas. Ar turite pastabų? Ne, jis atkrenta. Kągi 52 tuomet, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 53, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime 53 pakeitimą. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 54 dalimis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atprimta. 55, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 56, už, prieš, susilaiko, atmesta. 57, už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime 57. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 11 už 14 prieš atmesta. 58 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Kompromisinis pakeitimas numeris 4 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 60, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 61, už, prieš, susilaiko atmesta. 62, už, prieš, susilaiko atmesta. Man tai atrodo. Pasitikrinkime 62. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 64 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 68 atkrenta. Kompromisinis pakeitimas numeris 5 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta Atmesta. 69. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Atrodo, kad atmestas 70. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Kompromisinis pakeitimas numeris 6 su žodiniu pakeitimu Jokių pastabų atrodo nėra, tuomet balsuojame. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Septyniasdešimt pirmas už, prieš, susilaiko priimta. 7, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Septyniasdešimt devintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Aštuoniasdešimt pirmas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Aštuoniasdešimt trys, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Aštuoniasdešimt ketvirtas, kas už kas prieš, kas susilaiko priimta. Konstatuojamosios dalys pirmas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Trečias, tai yra kompromisinis pakeitimas numeris vienas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Šeštas pakeitimas kas už. Kelkite rankas kas už. Kas prieš. Kas susilaiko. Priimta. Puiku. Septintas dalimis. Pirmoji dalis kas už. Kas prieš. Kas susilaiko. Priimta. Antroji dalis kas už kas prieš, kas susilaiko priimta. Aštunta dalis, aštuntas pakeitimas taip pat dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Devintas pakeitimas taip padalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 11 pakeitimas dalimis, dalių net 3, pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, antroji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, trečioji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 12 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta priimta. Taigi, artėjame prie pabaigos. Ir dabar galutinis balsavimas, tačiau vardinis balsavimas. Balsuojame su balsavimo kortelėmis. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 23 už 2 prieš. Baigėme tuos ilgus balsavimus. Visiems labai ačiū, kurie ištvėrė iki galo. Pirmininkas taip padėkojo vertėjams ir sako žinias, kad rytoj